Buenas tardes, kolegas. Reanudamos la sesión. Labdiena, pradedame posėdį. Vakar dienos posėdžio protokolas ir per jį patvirtinti tekstai dabar jau pateikti jums. Niekas nenorėjo dėl jų pasisakyti, bent jau paprašė, niekas neprašė žodžio, todėl galime sakyti, kad E, tas protokolas ir tie tekstai skelbiami patvirtintais. Šiandienos darbo atverkės pirmasis klausimas. klausimas